Mes žinome, kad bus panašių problemų greičiausiai ir kitais metais, kaip kad šiemet buvo. O dabar dėl balsavimo jis įvyks rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl oro uostų paketų. Šios bendros diskusijos apima tris dokumentus. Artur Zasada e, pranešimą dėl žeminių paslaugų ES oro uostuose. Toliau laiko tarpsnių paskirstimas tarp ES uostų. Džan Marija Udžas. Ir trečias pranešimas, e, Jork Lightfried, dėl veiklos apribomų susijusių su triukšmu ES oro uostuose. Ir dabar visų pirma suteiksiu žodį pranešėjams. Pana Zasada, keturioms minutėms. Šanovni panie przewodniczący. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Norėčiau padėkoti savo kolegoms, šešėlinėms pranešėjams už bendrą darbą ir ilgus posėdžius, kurių metu mums pavyko rasti nemažai kompromisų. Šiandien mes rengiamės balsavimui dėl antžeminių paslaugų. Pagrindinis šio dokumento tikslas nėra paslaugų sektoriaus liberalizavimas. Šio dokumento tikslas yra parengti Europos atžeminių paslaugų rinką atitinkamam konkurencingumo lygiui tarptautiniu mastu. Visi prisimename, kaip turėjome grįžti per šventės namo prieš dviejus metus. Daugelis mūsų tada užstrigo oro uostuose. Kodėl? Todėl, kad staiga pritrūko nuledinimo skyščio. Ne todėl, kad e, oro uostai juo nepasirūpino, o dėl to, kad antžeminių paslaugų įmonės nebuvo pasirengusios žiemos sąlygoms. Europos parlamentas pirmą kartą pasiūlė ES teisės aktus numatančius minimalius standartus susijusius su antžeminėmis paslaugomis. Būtent minimalus nuleidinimo skyšio kiekis ir panašiai, kad tokios situacijos nebepasikartotų. Visiems mums yra tekę laukti bent pusvalandį vėluojančio skrydžio arba turėjome laukti vėluojančio lagamino, jei tik jis, aišku, apskritai nebuvo pamestas. Įvedus minimalius reikalavimus, kuriuos e, siūlome, tokie, tokios situacijos pasikartos žymiai rečiau. Taip pat bus e, sudaromos geresnės sąlygos antžeminių paslaugų įmonėms. Pavyzdžiui, Prancūzijos bendrovė galės sėkmingai veikti Vokietijoje. Bus taip pat numatyta bendra pirkimų procedūra visiems oro uostams, renkantis antžeminės paslaugas teikiančią įmonę. Deja, diskusija dėl šio dokumento turinio vis dėlto buvo pakreipta kita linkme buvo pradėta kalbėti apie keletų bendrovių dominavimą rinkoje. Aš nekalbėčiau čia apie rinkos e, liberalizavimą. Ar galime kalbėti apie šio sektoriaus liberalizavimą, jeigu didžiausiuose oro uostuose mes e, siūlome tik tai vieną papildomą e, antžeminių paslaugų įmonę? Ir daugeliui oro uostų tai apskritai neaktualus klausimas, nes paslaugas teikia dvi, keturios ar nedaugiau įmonių. Kalbant apie šį dokumentą, dažnai buvo kartojamas vienas argumentas - sumažės paslaugų, saugumo, paslaugų kokybė ir saugumo lygis. Netiesa, pasiūlyme yra numatyti minimalus reikalavimai, kurios turės atitikti atžyminės paslaugas teikiančios bendrovės. Jeigu tie reikalavimai nebus tenkinami, tai valstybės narės pasiūliusių oro uostui galės numatyti šioms bendrovėms sankcijas arba apskritai sustabdyti jų licenciją. Antras argumentas teikiamas - darbo sąlygų pablogėjimas. Taip pat netiesa. Komisijos pasiūlyme buvo numatyta, kad būtų privalomai pri įdarbinami konkursą pralaimėjusių darbuotojai. Ir užimtumo komisija, e, komitetas parlamente svarstė ir to mano pasiūlymą. Dar vienas argumentas buvo teigiamas, e, buvo sakoma, kad e, šie pasiūlymai pakenks oro uostams. Tai taip pat netiesa. 96-aisiais buvo atlikta atitinkama reforma. Dalinis rinkos liberalizavimas įvyko jau prieš 15 metų, o kai kurioms e, kitoms antžeminėms paslaugoms yra teigiamas toks reikalavimas, kad jas turi teikti ne mažiau negu dvi bendrovės. Taigi prašau pažvelgti į šį dokumentą kaip įmanoma objektyviau ir nežiūrėti vien tik tai iš kai kurių oro, uosto, oro uostų pozicijos, bet galvokime apie milijonus keleivių, kurie kasmet keliauja per ES oro uostus. Ačiū toliau, ponas Ugies. Grazie, prezidente, komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, gerbėmiai kolegos. Techninės prognozės teigia, kad oro transportas jos rautai padvigubės iki 30 metų ir Europa negalės su tuo susidoroti dėl to, kad oro uosto pajėgumai yra riboti. Taigi susidurėme su pajėgumo iššūkiu. Be to didėja konkurencingumas oro paslaugų sferoje ir rinkoje ir daugiausia sulauksime skrydžių iš Azijos Ramijo vandenino regionų. Taigi akivaizdu, kad Europa e, praras nemažą savo turimą dalį rinkoje dėl to, kad jos oro uostų pajėgumai nėra atitinkami. Taigi Europos komisija turėtų reaguoti į tokią situaciją ir pasirūpinti tuo, kad būtų pasinaudojama turimais pajėgumais, ir kad būtų daroma viskas, kas įmanoma, kad būtų patenkinami oro transporto poreikiai. Mes žinome, kad ekonominiai ištekliai šiuo metu yra riboti. Turime labai daug apribojimų statant naujus oro uostus. Taigi sudėtinga pateikti gerą, praktiškai pritaikomą sprendimą. Aš rengiau pranešimą apie laiko tarpsnių paskirstimą, tai yra labai svarbus klausimas ir savo pranešime. E, mano pranešimas buvo, pranešimas buvo svarstamas lapkričio 26 dieną ir jo tikslas buvo peržiūrėti taisyklę 80-20, taip pat peržiūrėti laiko tarpsnių panaudojimą. Mes reikalaujame vienos naujovės, tai yra teisiškai pritarti antriniai priekybai laiko tarpsniais. Tai leistų oro linijoms pakoreguoti turimą laiko tarpsnių portfelį, atsižvelgiant į veiklos poreikius. O tai reiškia, kad mes turėtume užtikrinti antrinę priekybą laiko tarpsniais, tačiau tam reikalingas aiškus teisinis pagrindas. Taigi mes ketiname paskelbti priekybos laiko tarpsniais rezultatus ir pažiūrėsime, koksgi susikūriamas pelnas iš to ir dalis to pelno turėtų būti pervedama į fondą, kurio tikslas būtų uh, tobulinti oro uostų infrastruktūrą bei oro uostuose teikiamas paslaugas. Oro operatoriai turėtų būti konkurencingi ir mes turime užtikrinti, kad oro uosto koordinatoriai būtų visiškai nepriklausomi. Jie atliks labai svarbu vaidmenį, skirstant laiko tarpsnius. Ir tai turės būti daroma remiantis skaidriais ir nediskriminacinio požiūrio pobūdžio kriterijais. Jie turi būti visiškai nepriklausoma, o tai reiškia, kad ir finansavimas turi būti nepriklausomas nuo oro linijų bei oro uostų operatorių. Tai reiškia, kad oro uosto koordinatoriai turėtų renkti metinės ataskaitas, kurioje pristatytų situaciją dėl laiko tarpsnių. Mums taip pat reikia numatyti galimą sankcijų sistemą, dėl jos turėtų spręsti valstybės narės, kad užtikrintų atitinkamą drausmės lygį. Europos parlamentas mano, kad būtų galima patobulinti kai kuriuos elementus, mes pasiūlėme pakeitimų. Mes siūlome pereiti prie nuosekliaus laiko tarpsnių sistemos, tokia ji buvo sukurta iš pat pradžių. Tačiau reikia tokį pasiūlymą labai aiškiai suformuluoti ir parašyti, kad tie, kurie skirsto laiko tarpsnius, turėtų būti įtraukti į oro uostų ir oro linijų valdymą. Taip pat negalima pamiršti ir piliečių. Ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų didžiulį indėlį rengiant šį pranešimą. Dėkuoju dabar ponas Lechtfried. Ačiū pirmininkė. E, atramos taškas šiam pranešimui renkti buvo daugmaž toks. Iš esmės buvo įtarimas, kad e, priemonės Europoje triukšmui mažinti buvo taikomos nenotekliai, todėl komisija nusprendė pateikti pasiūlymą šią situaciją pakeisti, kad būtų nuoseklesnis uh, požiūris į šį klausimą, kad tie, kas pasitikė tokiomis priemonėmis, kadangi kenčia nuo triukšmo, ar kiti, kurie pasitikė tomis priemonėmis, kadangi vykdo tą veiklą, turi turėti apsaugą tam tikrą. Taigi, aš manau, šio teisės akto mm, Tikslas yra, kad viskas būtų aišku, turėtų prasme. Orlaivių keliamas triukšmas miesto urbanizuotose vietovėse turi tendenciją aukti. Taigi komisija turėjo imtis kažkokių tai veiksmų, bet aišku, šis teisės aktas, ko negali ir neturėtų daryti, tai neturėtų nubrėžti triukšmo ribinių verčių, o turėtų pasakyti, kas, e, neturėtų pasakyti, su kuo turėtų taktis Europos piliečiai. E, turėtų šiame teisės akte tik tai būti apibriešta tai, kas turėtų būti padaryta triukšmui mažinti. Tai turi būti padaryta per labai subalansuotą požiūrį, pavyzdžiui, remiantis IKAO principais, kad būtų viskas efektyvu ir patikima, kad būtų galima laikytis visų IKAO nuostatų dėl skrydžių draudimo, pavyzdžiui, ypač naktį. Ir tai, šiame teisės akte, kas svarbiausia, mums buvo trys dalykai. Visų pirma, kaip tie orlaiviai, kurie vos vos tik atitinka reikalavimus, ribiniai orlaiviai, kaip juos būtų galima po truputėlį išimti iš veiklos, kad nebeskraidytų jie, kad tie patys triukšmingiausi orlaiviai būtų keičiami mažiau triukšmingais. Kitas klausimas buvo, o kaip dėl deleguotojų aktų, ką komisija gali padaryti, neįtraukdama į proces, teisės aktų leidybos procesą Europos parlamento Dėl to mes kol kas dar iki galo nesusitarėme su komisija, tačiau komis, komitete, ką mes nusprendėme ir ką tikiuosi parlamentas patvirtins balsuodamas, kad, tie klaus, kad jeigu yra kažkokių politinių klausimų, polit, praktinio pobūdžio klausimų, tai tuomet Europos parlamentas, Europos piliečių atstovas turėtų spręsti tuos klausimus, o ne komisija. Tačiau, aišku, kai eina kalba apie techninius klausimus, tai komisija tokius dalykus galim spręsti per deleguotusius aktus. Ir trečias pats e, sudėtingiausias klausimas buvo štai koks. Europos komisija pasiūlė teisės aktą iš pradžių uh, su tikslu, kad komisija galėtų pakeisti ribinės vertės, kurias nustato valstybės narės. Ir čia, aš manau, ir yra problema. Manau, kad valstybės narės yra pajėgios nuspręsti, ar reikalingos e, triukšmą ribojančios priemonės ir kur ir kokiu mastu jos yra reikalingos. Komisija turi galimybę, jeigu jai būtų suteikta tokia galimybė veikti, tai ji galėtų netgi patraukti į teismą valstybės narės pagal pažeidimo procedūrą, pažiūrėjau, jeigu jos neįvykdytų ES lygmenių nustatytų teisės aktų. Ir aš manau, kad dabar turėsime tokią situaciją, kur galėsime užtikrinti geresnį bendarbiavimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Taigi, ponės ir ponai, pirmininkė, jeigu aš galėčiau kažką asmeniškai dar pridurti ir tuo užbaigčiau savo pasisakymą, Kai ėmiausi šios užduoties parengti šį pranešimą, galvojau, kad tai bus neįveikiama užduotis. Tačiau man teko didžiulė garbė ir malonumas dirbti su daugeliu kolegų, kurie tikrai labai pasišventę buvo tam darbui, labai rimtai bendradarbiavimo su manimi ir todėl noriu jiems nepaprastai padėkoti. Ypač dėkoju personalui, mano biuro darbuotojams, kurie dirbo su šiuo pranešimu. Be jų puikaus darbo nebūčiau galėjęs pasiekti tokio tikrai gero rezultato. Ačiū. Toliau. Norėčiau suteikti žodį komisijos nariui ponai Kalas. Pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ponai ir ponios, norėčiau priminti, kodėl komisija patikė taip vadinamą uh, oro transporto paketą praeitų metų gruodžio mėnesį. Kaip ir minėjo visi pranešėjai, labai sunku pastatyti naujus oro uostus, naujus e, kilimo ir leidimosi takus, plėsti oro uostus Europoje. Tuo pat metu Europos oro erdvė perpildyta, daug skrydžių vėluoja ir padėtis nesikeis iki pat 2013. Todėl komisija pasiūlė kai kurios pakeitimus dabartiniuose teisės aktuose skirtose orostų paslaugoms, kad būtų geriau naudojamos orostų galimybės, jų pajėgumai. Pradėsiu nuo antžeminių paslaugų. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Zasadai, už jo nuveiktą darbą per paskutinį mėnesį. Šis darbas tikrai nebuvo lengvas. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad mes parengėme gerai subalansuotą pasiūlymą. Pripažįstama, kad reikia didesnio pajėgumo ir aukštesnės kokybės oro uostuose, bet taip pat reikia tinkamai užtikrinti socialinės teisės. Komisija nepsiūlo plataus liberalizavimo. Ko gero, e, vargu ar būtų liberalizavimas, jeigu pereitume nuo dviejų antžeminių paslaugų tiekėjų bendrovių prie trijų bendrovių. Yra numatytos nuostatos, kuriomis užtikrinamas darbuotojų teisės ir už, užtikrinamas saugumas. Kai kas sako, kad kils grėsmė saugumui, jeigu bus pereita nuo dviejų prie trijų paslaugų tiekėjų. Bet tai netiesa. Jau dabar daugelie valstybių narių bent trys antžeminių paslaugų tiekėjai yra uh, jiems leidžiama dirbti oro uoste ir tai nekelia grėsmės saugumui. Komisijos pasiūlymas yra žingsnis link atviresnės rinkos e, dėl aukštesnių kokybės standartų užtikrinimo ir socialinių teisių apsaugos. Norėčiau priminti, kad 2007 metais Europos parlamentas priėmė Jensen rezoliuciją, kuria komisija buvo raginama peržiūrėti dabartinę situaciją antžeminių paslaugų rinkoje. Jensino pranešime buvo prašoma padidinti paslaugų tiekėjų skaičių ir taip pat numatyti aikštesnius kokybės kriterijus. Komisija atsakydama pateikė savo pasiūlymą ir aš manau, kad turėtume pasinaudoti šią galimybę. Dabar perėsiu prie laiko tarpsnių. Dėkuoju ponui Ūgės už jo nuveiktą darbą. Komisija pritarė daugeliui pasiūlytų pakeitimų, kuriuos pasiūlė transporto komitetas. Aš galbūt akcentuosiu keletą svarbiausių elementų. Pirmiausia, antrinė priekyba. Rinkos mechanizmas gali padėti užtikrinti, kad laiko tarpsniai ir nedideli ištekliai bus veiksmingai naudojami tų vežėjų, kurie gali veiksmingiausiais pasinaudoti. Mes, aišku, turime užtikrinti, kad regioninės jungtis būtų išsaugotos. Taigi mes pas, patikėme pasiūlymų susijusių su antrinės priekybos poveikiu tokioms jungtims. Vis dėlto antrinė priekyba turėtų, mm, jai turėtų būti numatyti aiškesni kriterijai ir reikalavimai. Negali būti kliučių trukdančių sėkmingai rinkos veiklai. Dabar triukšmas. Aš norėčiau padėkoti transporto komitetui ir ponui Lachtfriedui už jo nuveiktą darbą rengiančių pasiūlymą pasiū, pranešėjas tikrai e, paskatino įdomų politinį dialogą. Iš tikrųjų, triukšmas yra svarbi problema, tačiau bet kokios pastangos sumažinti triukšmą daro tiesioginį poveikį visai oro transporto pramoniai. Triukšmo mažinimo priemonės daro poveikį visai tarptautiniai mm, oro pramoniai ir mes turime suderinti tą vietos ir tarptautinį poveikį. Dar viena pastaba dėl komisijos tikrinimo teisės. Mes e, turime užtikrinti, kad ši teisė, šią teisę būtų veiksmingai pasinaudojama. Ir galiausiai komisija negali sutikti su tuo, kad būtų įvesta ribinio triukšmingumo orlaivio savoka. Prisiminkime, kad vis dėlto patys, kad jeigu nebus naudojama ši apibrieštis, tai nebus veiksmingai įgyvendinamas šis pasiūlymas. Ačiū komisijos nariui, o dabar žodis komitetų atstovams. Pirmiausia, Tomas Man, užimtumo komitetas. Ačiū, ponia pirmininkė. 3000 darbuotojų iš pagrindinių oro uostų surengė prieš keletą savaičių demonstracijas Briuselyje ir jie planuoja taip elgtis ir toliau. Pasiūlymo komisija dėja neatsijėmė ir neišklausė ir užimtumo reikalų komiteto nuomonės. Mes turime užtikrinti, kad būtų išsaugotos antžeminių paslaugų darbo vietos. Vis daugiau žmonių teikia savo paslaugas, tokiu būdu prarandamos darbo vietos, didėja darbo vietų dempingas. Turime pasirūpinti konkurencingą praktiką, turi dirbti kokybišką išsilavinimą turintis asmenis. turime išskirtinę kompetenciją savo komitete sprendžiant socialinius aspektus. Komisijos narys kalbėjo apie socialinę apsaugą. Visa tai yra numatyta 12 sutarties straipsnėje. Tie, kurie praranda savo darbą dėl įmonės kalties, turi turėti tam tikras garantijas. 14 straipsnis darbo vietų dempingas turime užtikrinti tinkamą išsilavinimą ir mokymus. Jeigu tai įvykdysime, tai atstovėsime prieš laukinį liberalizavimą. Taigi laukiame komisijos pasiūlymo, bet taip pat turime ir planą B. Užimtumo reikalų komiteto nuomonė 10 tūkstančių žmonių dirba ES oro uostuose. Jie turi būti tinkamai, jiems už jų darbą turi būti tinkamai atlyginama, jiems turi būti suteiktos socialinės apsaugos teisės. Pirmininkas, dėkoju. Dabar aplinkosaugos komiteto vardu ponia Ajala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai iš aplinkosaugos komiteto ir jo atliktą darbą, kalbėdama vienu iš kolegų vardu. Turiu pasakyti, kad Šis pranešimas yra tas, ties kurio dirbo ir ponas Leichtfried. Vietos valdžios institucijų atstovai dalyvavo konsultacijose ir diskusijose. Tokiu būdu mes parengėme gan plačią viziją, kurios tikslas yra užtikrinti geresnį planavimą paskirstant laiko tarpsnius. Vyko techninio bendradarbiavimo forumo susitikimai, rengiant šį pasiūlymą. Taigi svarbiausia, kad ne tik žmonės, kurie vietos lygių turėtų patirti, teiktų pasiūlymus, bet ir asmenys Europos lygių turėtų teikti pasiūlymus. Svarbiausia yra europinis sprendimas, bet reikia atsižvelgti ir vietos aplinkybės bei sąlygas. Taigi mes turime galvoti apie planavimą, negalime pamiršti iš metalų klausimo. Taip pat turime išklausyti piliečių ar jiems atstovaujančių organizacijų pozicijas. Išklausėme kai kurių labai radikalių pozicijų, bet galiausiai mums pavyko pasiekti gerą kompromisą. Ačiū. Dabar IMKO komiteto vardu pone Galpels. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Ponas Zasada pranešėjas pristatė dvigubą problemą, kad viena vertus antžeminės paslaugos nėra pakankamai efektyvios ir kokybiškos, kita vertus jų pasiūla netitinka paklausos. E, nuo IMCO aš pasiūliau priemonių, kurios galėtų pagerinti tokių paslaugų efektyvumą, kokybę mm, ir pagerinti e, oro uostų veikimo efektyvumą. Dabartinės tendencijos e, yra tikrai e, žymus pagerėjimas, tačiau dar išlieka neišspręstų klausimų kartu su Imko kolegomis mes galvojame, kad visiško rinkos atvėrimo šiuo momentu dar nereikia, nes tai tik tai dar labiau padidintų spaudimą ant žeminės paslaugas orostus teikiančioms kompanijoms. Todėl mes pasiūlyme, kad tiems oro uostams, kurių apyvarta per pasarosius trejus metus uh, siekia 5 milijonų žmonių arba 100 tūkstančių tonų krovinių turėtų būti komisijos įvertinti, išanalizuoti, e, kad būtų galima nuspręsti, ar reikia padidinti, ar pateisinamas. Mm, pasiūlymas pakeisti ant žeminių paslaugų teikėjų skaičių iki trijų ir tada rekomendacijos būtų siunčiamos oro uostai. Aišku, reikia atsižvelgti į regionius aspektus tuose oro uostuose. Deja, pasiūlymas nėra integruotas į tekstą. Manau, kad tai gali uh, lemti atlyginimų sumažėjimą, darbo vietų garantuotumo sumažėjimą, gali pakengti darbuotojų mokymosi švietimo galimybėms, gali išaukti ne visą darbo dieną e, dirbančių, ne visą etatų dirbančių darbuotojų skaičius. Taigi e, labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip bus balsuojama. Ačiū. Dabar frakcijų vardu. Pirma EPP vardu Karlo Fidanso. Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Noriu padėkoti ponui Udžės už tai, ką jis nuveikė laiko tarpsniu klausimų. Pirma, pirminėme komisijos pasiūlyme buvo tam tikrų neiškumų ir transporto komitetas tikrai padirbėjo labai gerai šio klausimu. Tokio skaidrumo, efektyvumo, visas reklamavimas apibrieštas dėl laiko tarpsnių naudojimo. 80-20 procentai atsižvelgiant į istoriškai turėtus laiko tarpsnius kons kad nebūtų pažeista um, bendrai jau ir taip sudėtingoje situacijoje esančių rinkų padėtis, e, konsolidavimui, kad nebūtų kenkiama. Ir taip pat tie penkių laiko tarpsnių serijos, efektyvesnės sankcijos. Uh, jeigu yra pažeidžiamos laiko tarpsnių taisyklės, skaidresnės taisyklės, kurios būtų um, aiškiau kontroliuojamos dėl antrinės priekybos, kad būtų galima išvengti piknaudžiavimą ir spekulacijų iš operatorių pusės. Ir pirmą kartą yra labai svarbi priemonė įdėkta, kuri apims uh, infrastruktūrą oro uostuose mazguose, kad būtų galima sustiprinti jų efektyvumą. Dabar dėl antžeminių paslaugų mano delegacija remia pono Zasados atliktą darbą. Ir galvojant dabar apie balsavimą transporto komitete, reikia pabrėžti tai, kad labai svarbu galvoti apie tolesnius dėrybinius raundus, aišku, nepakenkiant tam darbui, kuris jau iki šiol yra atliktas gerai. Ir turėkime omenyje, kas jau yra padaryta MPL, užimtumo socialinių aspektų, kokybės, efektyvumo aspektų prasme. Ir tai yra gerai ir nereikėtų tikrai išmesti tų dalykų, kas jau yra pasiekta. Reikėtų tiesiog remtis tuo kaip gerų pagrindų ir dirbti tolyn. Paminėti. Ačiū socialistų vardu Said Al-Hadraui. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, ponai ir ponius, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Gerai padirbėta, bet ne viskas dar tobula. Mums pateikta keletas pasiūlymų ir mūsų frakcijos nuomonė šiek tiek kitokia nuo kitų daugeliu klausimų. Sutinkame su tuo, kad daug gerų pasiūlymų susijusių su triukšmo mažinimu yra numatytos tinkamos procedūros. Kita vertus, subsidiarumo principas turi būti neišleidžiamas iš akių. Numatomi nauji mechanizmai paskirstant laiko tarpsnius, sustiprinamas koordinatorių vaidmuo, numatomas galimybės e, investuoti nebenaudotas lėšas, bet mes norime dar daugiau. Mes norime, kad būtų pratesiamos laiko tarpsnių serijos, kad viskas vyktų dar optimaliau negu dabar. Toliau dėl e, antžeminių paslaugų rinkos liberalizavimo. Mes, socialdemokratai, negalime pritarti nei komisijos, nei pranešėjo pasiūlymams. Per daug rizikingas yra pasiūlymas dėl bendrovių, kurios gali dalyvauti rinkoje skaičiaus padidinimą. Mes turime galvoti apie teikiamų paslaugų kokybę. Mažesniuose oro uostuose dirba mažiau bendrovių, kurios dirba gerai didesniuose orostuose, dirba daugiau bendrovių ir galbūt valstybės narės turi priimti sprendimus šioje srityje. Taigi mes balsuosime prieš kitais metais, atsiprašau, rytoj. Tačiau mes esame pasirengę toliau diskutuoti. Mums atrodo, kad dabartinės taisyklės nėra tobulos Tačiau tas pasiūlymas, kurį šiandien svarstame, mums atrodo nepakankamas ir mes balsuosime prieš. Ačiū Alde. Vardu ponas Klins. Ist doch an. Ist doch an. <laughs> Herr Kommissar, liebe Kollegen, schon heute haben die Komisijos nariai, kolegos, Šiandien mes sprendžiame, kaip norime liberalizuoti antžeminės paslaugas oro uostose. Visi turėjom galimybę pasisakyti, vieni ją pasinaudojame, kiti ne. Ir aišku, mes turime užtikrinti didesnį konkurencingumą, didesnį paslaugų veiksmingumą, geresnės paslaugas keleiviams. Vis dėlto komisija atrodo nori daugiau ir siekia platesnės liberalizacijos. Aš iš esmės pasisakyčiau už liberalizavimą. Tačiau ar jis padės mums pasiekti pagrindinių tikslų? Šis klausimas, man atrodo, svarbiausias. Ko gero, ne paslaugos teikiančių bendrovių skaičius užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, o darbuotojai ir jų kvalifikaciją. Taigi, jeigu mes tik tai padidinsime bendrovių skaičių, neužtikrinsime geresnės paslaugų kokybės. Aš sutikčiau su tam tikru liberalizavimu, tačiau tik tai su sąlyga, kad galiausiai valstybės narės priims galtinius sprendimus, žinodamos vietos sąlygas ir skirtumus, tarp oro uostų. Pavyzdžiui, žinau, kad Frankfurto oro uostas neseniai pastatė naują kilimo ir rėdimosi taką. Taigi valstybės narės žino, kokia yra situacija ir jos gali priimti sprendimus dėl bendrovių skaičiaus. Taigi valstybės narės turi atsižvelgti į vietos poreikius. Ačiū. Egy kékkártyás megkeresés érkezett. Yra prašymas užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės tvarką. Ar esate pasirengęs atsakyti į šį klausimą? Vandalin turi jums klausimą. Ja, voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik meneer Klins toch eigenlijk niet begrijp in zijn. Pirmininkė. reikia suteikti daugiau galimybių įmonėms plėtotis rinkoje, reikia daugiau liberalumo ir iš tikrųjų mes su šiais e, dokumentais nepasiekimsime savo tikslo, tai yra e, rinkos liberalizavimo. Ir man atrodo, kad būtent e, tik tai tai, ką ponas Klins reikalauja, tik tai tą ir daro visi. O, juk galime po truputį eiti link liberalizacijos ir nesukelti niekam problemų. Aš nesuprantu, kodėl jūs prieštaraujate, juk galime tai padaryti. Aš štai ką noriu pasakyti. Liberalizavimo tikslas. Mes turime pasiekti savo tikslų. Turime pritaikyti tinkamas priemonės. Oro uostai skiriasi Frankfurto oro uoste pradėtas naudoti naujas kilimo takas, atidarytas naujas trečias terminalas. Kaip sakė pranešėjas, mes galime toliau liberalizuoti, bet tai nepasiteisins. Mums reikia tinkamų priemonių mums reikia numatyti tinkamas darbo sąlygas, kad galėtume užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Zasada urat illeti a szó. Suteiksiu žodį ponui Zasada. To tai jest pytanie do posła Klin. Klausimas ponui Klincui. Ką jis vadina radikale liberalizacija? Aš taip suprantu, kad e, ko gero Frankfurtas yra jūsų mėgstamiausias e, oro uostas. Ten dvi bendrovės dabar teikia atžeminės paslaugas. Viena jų e, turi 15 procentų rinkos, kita visą likusią dalį. Savo pasiūlyme aš siūliau tris bendrovės, pereiti nuo dviejų prie trijų bendrovių. Tai ne šimtų procentų padidėjimas, o 50 procentų. Uh, O kai dėl socialinių klausimų, visi šiandien turėjome galimybę pamatyti keletą tūkstančių profsąjungų atstovų, kurie stovėjo prieš parlamentą. Aš susitikau su jais iš karto po protesto ir žinote, ką man jie pasakė? Jie pasakė, kad nori, kad tas dokumentas grįžtų atgal į transporto komitetą. Ačiū. With the blue card you have half minute please. Jūs turite pusę minutės atsakyti klausimą pagal mėlynosios kortelės klausimą. Šis pastarasis e, pasisakymas yra tiesiog pasisakymas, neklausimas. Bet aš manau, kad turėtume leisti valstybėms narėms sureaguoti vadovaujantis e, darbo kodeksais. Aš sakiau, kad tol, kol vietos aplinkybės yra tokios, kad negalima išplėsti bendrovių skaičiaus nuo dviejų iki trijų. Aš noriu pasakyti, kad mes turime valstybėms narėms palikti galimybę apsispręsti. Tokia yra mano nuomonė. Fandalen ur. Ponas Fandalen. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde wereld. Pirmininkė. Kasgi čia atsitiko? Problema yra ir Frankfurte. Liberalai, ponas Klins, blokuoja bet kokią pažangą, kad būtų atverta ši uždara rinka. Štai ką jūs darote. Jūs paimate konkrečią problemą Jūs turėtumėte pakeiti, pateikti konkrečius pasiūlymus dėl minimalaus atlyginimo, pavyzdžiui. Ir pranešėjas imasi kuklių žingsnių, mes galėtume jiems visiems pritarti su liberalų pagalba, tačiau liberalai atrodo žengia savo keliu šiuo metu. Atsakykite. Būsiu sąžiningas, aš kolega jūsų nesuprantu. valstybės narės turi turėti teisę nuspręsti, kas vyksta jų šalyje, atsižvelgdamos į vietos aplinkybės. Jeigu mes galime padvigubinti bendrovį teikiančio žemės paslaugas skaičių, tai gerai galime taip elgtis. Ponas Galeris dabar paskutinysis, kuris užduos klausimą. herr kollege van dalen ist ihnen denn bekannt dass nach der kolega van dalen ar jūs žinote kad pagal dabar egzistuojančias taisykles viską galima liberalizuoti the... pone galeri mėlynąją klausimą pagal mėlynąją kortelę galima užduoti tik pasisakiusiam iš pat pradžių o ne tik vėliau klausimą uždavusiam kolegai tokios yra taisyklės. Nepaisant to, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už aktyvumą ir norėčiau padėkoti pasisakiusiem už pasirežimą atsakyti į užduotus klausimus. Dabar kolegė Lichtenberger. Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, kolegos. Kai Mm, turi neoptimalų pasiūlymą, sunku kažką labai gero padaryti, bet man atrodo, pranešėjai padirbėjo tikrai gerai. Dabar dėl antžeminių paslaugų, kas buvo atmesta komitete, aišku, kalbant apie socialinį dempingą oro uostuose, kur pajamos menkos, kur mažai yra profesinio lavdymosi galimybių, viskas yra tik tai sutelkta į. Um, išlaidų taupimą, galvojant apie tai, kas e, patogu keleiviams. E, viskas tarsi atrodo paviršutiniška. E, po šio dokumento atmetimo komitete komisija ėmėsi labai ryštingo lobistinio darbo, bet aš turiu pasakyti, jau kai yra nuspręsta, tai tą sprendimą reikia gerbti. Dabar dėl triukšmo, triukšmo taršos Mes puikiai žinome, kaip, koks sveikatai pavojingas yra a, triukšmas. Tai tikrai kelia pavojų žmonių gyvenančių prie oro uostų a, sveikatai. Todėl labai svarbu tas naujoves dėkti kaip galima greičiau. Komisija nori dalyvauti ribojant e, regioninio oro uostų laiko tarpsnius, e, sprendžiant dėl jų. Aš manau, kad yra neteisingas požiūris. Tai tikrai nepadės gerinti ES įvaizdžio. Taigi, balsuodami rytoj, išmeskime šį punktą. Juk ir taip žmonių gyvenčių aplink oro uostus gyvenimo kokybė yra labai prasta. Ir priemonės riboti triukšmo, triukšmo taršą yra reikalingos. Tikrai tai, kai komisija nori dirbti, nepadės išspręsti um, um problemų. Tikrai reikėtų klausytis ne vieno oro uostų lobistų. Ačiū. Ponas Vandalė nori Jums užduoti klausimą. Ar atsakysite į mėlynosios kortelės klausimą? Vandalen, you have half minute. Pone Vandalenai, jums pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Iš ties įspūdinga, kad ponė Lichtenberger panašu visai nesusigaudo. Pacituosiu, Negali nieko gero padaryti iš pasiūlymo, kuris nėra, nėra optimalus. Tačiau pažiūrėkime, štai uh, euras tikrai uh, koks buvo optimalus pasiūlymas, ar ne dešimt metų dabar uh, taisome padėtį. Aš manau, kad reikia grįžti su šio dokumentu į transporto komitetą ir iš neoptimalaus pasiūlymo padaryti tikrai kažką daug geresnio. Uh, Aš nežinau, kodėl yra toks jūsų pasisakymas, ką jūs čia slepiate. <laughs> Ačiū. Na, iš viso šio pasisakymo neišgirdau klausimo, bet e, ar jūs norite pasakyti, kad reikia eurą gražinti komitetui vėl svarstyti, ar jūs kalbate apie oro uosto paketą? Uh, nežinau, kaip čia atsakyti, ar jūs iš viso uždavėte klausimą ir ką jums atsakyti. Aš tik štai ką pasakysiu. Visa ši filosofija, kad reikia siekti tik tai ekonominės sėkmės, yra visiškai neteisinga, galvojant apie požiūrį nuo pat pradžios, nes reikia vadovauti subalansuotą filosofiją. Pane Pelts úrnak a nagyszerű aktivitását ebbe a témába, de tisztelettel kérem. Noriu padėkoti už visą šį aktyvumą kolegų, bet vis tik tai turiu paprašyti pirmininko neduoti kolegoms žodžio per tokias Milnosios kortelės procedūras, nes tai, ką jie dabar sako, turėjo būti išsakyta komitete pagal tinkamas procedūras. Be. Pirmininkas, jeigu aš teisingai jūs suprantu, jūs kritikuojate mano kaip pirmininko darbą, tačiau tai nėra e, jūsų prerogatyva ir plojimai, manau, rodo, kad mm, daug kas pritarė. Jūs turite dėl darbo tvarkos kažką pasakyti, prašom. Aš noriu sureaguoti, ponia, iš tai ten. Buvau šešėlinis pranešėjas e, dėl antžeminių paslaugų ir padariau viską, ką galėjau transporto komitete, kad būtų išvengta štai tokių diskusijų, kaip kad mes girdime e, dabar čia. Taigi prašau neprieštarauti, kai aš noriu panaudoti savo mylinosios kortelės teises. Tai yra demokratija ir aš turiu teisę panaudoti savo demokratinės teises, kaip aš dariau, e, pavyzdžiui, transporto komitete. Jūs negalite sutrukdyti man pasisakyti. Prašau to nedaryti. No, it... Pirmininkas, aš manau, kad jūs esate teisus. Bet kokiu atveju pirmininkas nusprendžia priimti ar nepriimti e, mėlynosios kortelės prašymą. O dabar ECR Jacqueline Foster. Köszönöm szépen, President, and thank you very much. Ačiū pirmininkė ir norėčiau padėkoti pirmiausia visiems pranešėjams. Uh, Jie tikrai nuveikė puikų darbą. Pirmiausia, norėčiau pateikti keletą paslaugų dėl antžeminių paslaugų pranešimo. E, mes, e, Britų konservatoriai, visada paremėme liberalizavimui ir mūsų patirtis per daugelį metų buvo tikrai palanki šio požiūriu ir mes neturėtume bijoti konkurencijos. Vis dėlto yra tam tikrų klausimų, kuriuos teisėtai užduoda mūsų kolegos šiandien ir mes nepritarsime šiam pranešimui. Yra tam tikrų probleminių punktų. Pirmiausia, visi sutiks, kad aukšti standartai yra labai svarbus dalykas bendrovėms dirbančioms oro uostose. Tačiau dabar mes turime tokį visą minimalių reikalavimų sąrašą, kuris yra griežtas ir baigtinis, tačiau nebūtinai mm, tinkamas. Toliau yra keliami tam tikri reikalavimai rangovams. Rangovams keliamas reikalavimas įdarbinti ankstesnės bendrovės darbuotojus ir panašiai. Tačiau ką tada rangovai darys su savo senesniais darbuotojais, neįsivaizduoju. Toliau laiko tarpsniai. Aš prieš dešimt metų jau dalyvavau šiose diskusijose ir tada jos nebuvo nekiek lengvesnės. Ir aš nuolat prašiau komisijos parodyti, kur yra pažeidimai dabartinių teisės aktų, kiek tai susiję su laiko tarpsnių serijomis. Ir aišku, visi mes suprantame, kad trūksta mums orostų pajėgumų ir mes žinome, kad reikia statyti naujus kilimo ir leidimosi takus. E, mes žinome, kokia Heathrow oro uostas e, vykdo politiką ir yra sėkminga. Taigi, jeigu bus vykdoma laiko tarpsnių priekyba yra tiesiog tok, nustatytas ir veikiantis procesas. Manau, kad koordinatoriai ir reguliuotojai turėtų turėti teisę priimti sprendimus kai kuriais atvejais. Ir galiausiai Aš manau, kad dabartinė 80-20 procentų taisyklė yra visiškai tinkama. Aš manau, kad jį pasiteisino ir keisti jos nereikia. Aš taip pat e, manau, kad e, nereikėtų ilginti laiko tarpsnių serijų. Ir galiausiai triukšmas. Triukšmas e, visada buvo aktuali problema ir dabar mes jau manome, kad jos sprendimą bandoma numatyti nebe direktyvoje, o reglamente. Svarbu žinoti, kad visi Europos oro vežėjai skundžiasi griežtais nustatytais standartais ir mums kyla klausimų dėl ribinio triukšmingumo orlaivių ir su jais susijusių nuostatų. Ir pabaigai pasakysiu, kad mes devynis mėnesius svarstėme šį teisės aktų rinkinį, daugeliui nepatinka, galutinis rezultatas dėl įvairių priežasčių. Šie dokumentai yra labai svarbus. Mes turime užtikrinti, kad nebūtų priimtos taisyklės, kurios pakenks ES verslo įmonėms. Todėl mes nepritarsime pranešimams dėl laiko tarpsnių ir triukšmo. Ačiū. Ačiū, ponė Foster. Atsiprašau, kad aš jūs pertraukiau jums kalbant. Aš suklydau. Žiūrėdamas savo sąrašą, galvau, kad jūs turite tik pusantros minutės kalbėti, nors turėjote tris. Aš labai atsiprašau. Atsiprašydamas leidau Jums kalbėti šiek tiek ilgiau, tai tikiuosi, kad man atleidote. Pone Vils. Ačiū, ponios ir ponai. Transporto komitetas išnagrinėjo komisijos pasiūlymą dėl antžeminių paslaugų oro uostose ir atmetė šį pasiūlymą ir aš raginčiau kolegas balsuoti prieš. Prašau vadovautis pagrindinio komiteto rekomendacija šiuo klausimu. Balsavus už būtų skatinamas atlyginimų dempingas kiltų grėsmė keleivių saugumui. Iš tikrųjų, negalime leisti, kad atlyginimai toliau mažėtų. Darbuotojai turi teisę į padorų atlyginimą. Taip pat reikia galvoti apie keleivių ir taip pat darbuotojų saugumą. Saugumas taip pat kainuoja. Be to, turime dar galvoti ir apie triukšmą. Žmonės gyvenantis netoli oro uostų E, turi kesti didžiulį triukšmą ir mes turime galvoti apie šios klausimus, turim e, turėti omeny, kad tai yra vietos reikšmės klausimai, jie turi būti priimami vietos lygmenių. Ir dar dėl tos nuostatos, kad komisija turi teisę tikrinti, šią nuostatą reikia išbraukti. Turime užtikrinti, kad mes galime, galėsime kontroliuoti ir riboti triukšmą kad galime apsaugoti žmonės nuo triukšmo. Ši apsauga svarbesnė nei pinigai. Ačiū. Pone Foster kalbėjo ACR vardu, o dabar suteiksiu žodį e, ponui Speroni, e FD frakcijos vardu, prašom. Ačiū. Dėl laiko tarpsnių. mes neturėtume įtvirtinti konkrečių privilegijų ir įgytų privalumų. Mes turėtume pritaikyti priemonę, kuri skatintų konkurencingumą, turime padėti kitoms oro linijoms ir pagelbėti piliečiams. Tai yra vienas klausimas. Kitas klausimas yra susijęs su triukšmu. Tiesa, tie, kurie gyvena netoli oro uostų, neturėtų nuolat kesti orlaivių keliamo triukšmo. Tačiau e, turime e, nustatyti, kiek namų gali būti netoli orguostų, kiek žmonių gali gyventi e, tokiuose zonuose. Dėkoju ponui Speroniui. Pone Foster turi klausimą, ar jūs sutinkate atsakyti jį. Prašom, ponė Foster. Aš turiu klausimą ponui Speroni. Kai mes kalbame apie triukšmą, negriežtos taisyklės, kurias yra nustačiusios regioninės institucijos, valdžiaus institucijos, Ir yra ta priežastis, kodėl yra tiek daug triukšmo netoli oro uosto. Ar jūs su to sutinkate? Ir ar jūs sutiktumėte su to, kad mes turime būti griežti, kalbėdami su vietos valdžios institucijoms, kad tokios statybos nebebūtų tęsiamos, kalbant ir žiūrint į ateitį? Ponas Peronė. Jūs kalbate apie vietos valdžios institucijas, bet reikia žiūrėti į valstybių narių situacijas ir žiūrėti, kas yra tos kompetentingos institucijos. Ne visose valstybėse valdžios, vietos valdžios institucijos turi kompetenciją šioje srityje. Yra valstybių narių, kuriuose centrinės institucijos yra už tai atsakingos. Yra valdžios institucijos, kurios išduoda statybos leidimus, o patys gyventojai sprendžia, kur jiems gyventi, ar prie oro uosto, ar ne. Dėkuoju ponui Speroniui, jūs aišku esate profesionalas šioje srityje, taigi puikiai žinote, apie ką kalbate. Dabar neprisijungusiųjų vardu ponas Mölcer vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad oro uostai išgyveno sudėtingus laikus. Atsiranda vis daugiau oro linijų, degalų kainos kyla ir oro uostai pralaimi. Bandoma subsidijuoti e, mažus oro uostus. Bet situacija yra sudėtinga. Jeigu pažvelgtume į paslaugas, mums reikia užtikrinti efektyvesnės antžeminės paslaugas. Nežinau, kaip tą būtų galima užtikrinti. Kalbame apie liberalizavimą bet e, negalime parengti sprendimą, kuris būtų tinkamas visiems oro uostams. Taip pat turime užkirsti kelią atlyginimo dempingui. Dėl laiko tarpsnių reikia pasvarstyti, ar toks pasiūlymas pagerins bendrą situaciją. Aš pats asmeniškai tuo abejoju. Dėkuoju, ponai Molcer. yra pono Leichtfried klausimas. Mėlynosios kortelės klausimas. Ponas Lachtfrid yra pranešėjas, todėl bijau, kad jam negali būti leista užduoti tokį klausimą, nes jam buvo skirtas laikas pasisakyti kaip pranešėjui, o mėlynoji kortelė yra skiriama tiems kolegoms, kurie labai nori dalyvauti diskusijose. Pasisakė visi politinių frakcijų vardu, o dabar pereisime prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, dvi minutės ponui Galer. Ačiū pirmininkė komisarė. Visas oro uostų paketas panašu yra kažkokia nesėkmė. Todėl šis Europos parlamentas nekarta yra parodęs savo dantis ir netgi įkandęs nekarta uh, Labai svarbu suprasti, kad komisija veikia plačiau nei jos įgaliojimai šiuo atveju. Mes ypač galvojant apie veiklos, pavyzdžiui, ribojimą, Komisija gali teikti patarimus, bet nacionalinės valdžios institucijos neprivalo jų laikytis. Ir, pavyzdžiui, dėl triukšmo ribojimo, dėl antžeminių paslaugų, pavyzdžiui, buvo komitete balsuota neigiamai ir jeigu dabar vėl bus balsuota neigiamai, e, turės būti atsimtas šis pasiūlymas. Iš tikrųjų, juk ką jūs tik tai padidinsite, neefektyvumą, o tik tai e, sąveiką tarp skirtingų objektų. Ir uh, jūs iš tikrųjų neparodėte tvirtai, e, nepagrindite to, kad jeigu antžeminių paslaugų teikėjų bus daugiau nei du, kad e, tos paslaugos bus teikiamos efektyviau. Bet juk reikia turėti omenyje, kas įvyks su atlyginimais, su, su kitais dalykais, kuomet padidės tas skaičius. Tai mes galvojame, kad transporto komiteto e, nuomonė ir pasamų rezultatų turėtų vadovautis parlamentas balsuodamas plenarnėje sesijoje jeigu būtų balsuota neigiamai, jeigu būtų atmesta teisėkūrinė rezoliucija, tuomet visas šis uh, klausimas turi būti išbrauktas iš mūsų darbo atvarkės. Jeigu jūs vis tik tai dar reikalausite toliau dirbti šio klausimu, tai mes turime visų pirma kelti klausimą, kaip reikia pagerinti kokybę, ką galima padaryti, kad pagerėtų paslaugų kokybė, bet tikrai negalime leisti, kad sumažėtų atlyginimai ar būtų kitokių neigiamų padarinių. Dabar panas Fleckenstein. Jeigu dėl darbo tvarkos, prašau um, paminėti taisyklę. Aš remiuosi visu, visu dok, uh, reglamentu. Ir uh, pirmininkė, aš tai, ką noriu pasakyti. Jūs leidote, pavyzdžiui, kitiems kolegoms kelis kartus panaudoti mėlynąją kortelę. Yra tokių, pavyzdžiui, kolegų, kurie kažką pareiškia, kaip panas Molser, pavyzdžiui, ir paskui dinksta. Tai irgi neteisingas e, variantas. Aš, pavyzdžiui, norėčiau turėti galimybę užduoti klausimą ir aš kalbu būtent apie laiko paskirstimą, kuris yra neteisingas parlamente. Mes Leifrit yra pranešėjas. Aš, tai, ką Jūs pasakėte, nėra e, pastaba dėl darbo tvarkos. E, taisyklės yra aiškiai pasakyta, kaip mes turime dirbti. Turime Milnosios kortelės procedūrą, kuri aiškiai apibriešta dabar ir kaip kad procedūros prašo žodžio atveju mes irgi turime būti griežti ir čia, kad nesumažėtų laikas, kuris yra skirtas įvairių frakcijų atstovų pasisakymams, jeigu yra per daug skiriama laiko tiems, kurių pasisakymai nesuplanuoti. Dabar žodis ponui Fleckenstein. Dvi su pusė minutės. Kolegin. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kalbame apie indžiaminės paslaugas jau kurį laiką. Pona Zasada pasakė teisingai, tikrasis liberalizavimas įvyko 96 metais, tačiau jis turėjo ir uh, dramatiškų padarinių, pavyzdžiui, uh, antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojų atlyginimas ir darbo sąlygos suprastėjo. Uh, Ir dabar, pavyzdžiui, reika, bus reikalavima, kad būtų trečias konkurentas kai kuriuose oro uostuose, tai reiškia, kad mes dar iš, įpilsime žibalo į ugnį ir tai tikrai nėra gerai. Mes, socialdemokratai, sakome, kad jeigu nebus garantuota darbuotojo tinkama apsauga, mes tikrai negalėsime paremti šio pasiūlymo. Uh, Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad būtų tinkama prieiga prie paslaugų įvairioms įmonėms, turi būti susitarimai tinkami dėl darbo užmokesčio, turi būti taikomos vienodos sąlygos visiems. To nėra ir tai reiškia, kad mes tikrai neleis, nesutiksime su tuo, kad būtų priverstinis liberalizavimas toliau vykdomas. Tai nėra kažkas tai vokiečio ar austrų išrasta. Tai yra uh, tai, ką, ko, ką ragina pasiekti Europos transporto darbuotojų profsąjungos. Aišku, turime galvoti apie oro uostų, mūsų oro uostų konkurencingumą, kad jie būtų konkurencingesni palyginti su kitai, kito, kitais pasaulio oro uostais. Tačiau tai, tos kelias, kuris pasirinktas, nėra tinkamas um, gruodžio 6 dieną, Šventą Mykolą dieną jūs pareiškėte, kad o, avialinijos neužsėmė aktyvių lobizmų, tačiau taip nėra, netaip dažnai pasitaiko, kad Europos komisijos vicepirmininkas atmestų pasiūlymą vien dėl to, kad jis nėra pakankamai geras. Reikia, pavyzdžiui, pas, pasakydamas, kad nebuvo pakankamai atitinkamų organizacijų, suinteresuotų šalių indėlio. Tačiau viskas iš tikrųjų yra ne taip. Iš tikrųjų buvo kreiptas į mane. Mm, tačiau manęs neįtikino jų argumentai ir šiandien, pavyzdžiui, prie, o, prie parlamento į demonstraciją išėjo bent 3000 oro uostų darbuotojų, kurie išsakė savo poziciją ir jie mane įtikino ir aš dabar esu tikras, kad tikrai tai, kas yra dabar čia daroma, yra neteisingas kelias. Ačiū ponui Fleckenstein. Ponas Zasada paprašė užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, tačiau jis irgi yra pranešęs, taigi jam irgi nesuteiksiu žodžio. Ponas Pirka nori taip pat užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę, ar ponas Fleckensteinas sutiks atsakyti? Taip, prašom, jums 30 sekundžių klausimą užduoti. Inhaltlich. Ačiū. Panas Fleckensteinai, iš esmės aš sutinku su tuo, ką jūs pasakėte apie antžeminės paslaugas Tačiau problema yra tame, tiksliau klausimas, kaip balsuos rytoj jūsų frakcija. Ar jūs balsuosite prieš ir atmesite e, šį pasiūlymą, kaip kad rekomendavo komitetas? Trumpas, aiškus, konkretus klausimas. Taigi, konkretus ir atsakymas. Taip atmesime. Toliau po ta, ponas Tremosa. Ačiū. Norėčiau padėkoti pirmiausia kolegoms, dirbusiems su šio pasiūlymo Dėl triukšmo, kaip aš ir anksčiau sakiau, manau, kad teisė, kad nuostata dėl komisijos teisės tikrinti yra teigiamas elementas, kuris galbūt neteisingai suprantamas. Aš taip suprantu, kad Austrijos ir Vokietijos kolegoms tai yra probleminis klausimas, bet iš esmės komisija um, teikia pasiūlymą dėl proceso tikrinimo. Be šios nuostatos galėtų kilti pavojus triukšmo poveikio mažinimo priemonių veiksmingumui. Aš remiu keturis pakeitimus, kuriuose teigiama, kad reikia atsižvelgti į ekonomiškumo aspektą. Šie pakeitimai tikrai patobulins dabartinį tekstą. Pakeitimai 44 iki 49 tinkamai atspindi mūsų požiūrį. señor tremosa tiene un minuto y medio para su intervención el señor mejía Ačiū, ponas Krameris, pusantros minutės. Pirmininkė, mm, ponai ir ponės, džiaugiuosi, kad jūs, ponas Kalas, kalbėjote apie triukšmą. Tačiau vis dėlto jūs nekalbate apie išmetamus teršalus. Frankfurte, pavyzdžiui, yra piliečių, pilietinė iniciatyva, kurią siekiame sumažinti triukšmo lygį ir galiausiai jums pavyko užtikrinti, kad būtų uždrausti skrydžiai naktį, tačiau dabar įsikiša komisija ir sako, kad reikia panaikinti tą naktinių skrydžių draudimą. Vis dėlto mums netrodo, kad taip galima elgtis tai galbūt teismas turėtų priimti sprendimą šiuo atveju ir galbūt e, teismas pasi... priims komisijai palankų sprendimą ir sakys, kad svarbu kelti pajamas, o ne mažinti triukšmą. Daug klausimų, apie kuriuos kalbame, šiandien neturi nieko bendro su konkurencija. Tai yra, tarp, pavyzdžiui, kaip tas burbulas su būsto sektoriumi Ispanijoje. Mes manome, kokia yra konkurencija, tai yra nesažiningos kainos. Negali būti taip, kad vieni moka, kiti neturime mokėti. Tie, kurie kenkia klimatui, yra apsaugoti, o tie, kurie gauna naudos, dar jie yra remiami. Tikrai tai yra neprimtinas variantas. Dėkoju. Aš manau, kad jūs išnaudojate jums kalbėti skirtą laiką. Pažiūrėkite į tai, ką rodo laikrodis. Nenorėjau jums suteikti tiek daug laiko. Jūs šiek tiek išeikvojote per daug laiko kalbėdamas. Ponas Vandalin, ačiū. Transporto e, sektorius ga, sulauktų geresnės, didesnio konkurencingumo ir laisvesnio asmenų ir prekių judėjimo. Tai yra labai svarbu, kalbant apie transporto sektorių. Tačiau yra rinkų, kuriuose galioja monopolijos ir šiek tiek pasenusios taisyklės. Ir tą reikėtų pasakyti, kalbant apie antžeminės paslaugas. Frankfurtui ypatingai reikia pritaikyti naują politiką. Komisijos narys Kalas drąsiai pateikė naują pasiūlymą, kad būtų toliau atveriama rinka. Deja, socialistai bei daugelis vokiečių transporto komitete pasidavė profsąjungų spaudimu ir atmetė pasiūlymą. Taigi praleidome puikią progą. E, čia mes tiesiog kūrėme papildomas biurokratinės kliūtis, o mums reikia to, kas būtų naudinga vartotojui, tai yra konkrečiai keleiviui. Visi gautų naudos, jeigu toliau būtų atverta rinka. Komisija mums palieka duris atvertas toliau judėti tuo pačiu keliu. Taigi, pirmininkė, aš tikiuosi, kad rytoj, kai mes plenarinėme posėdėje dėl to balsuosime, galime jį pakeisti, nes šis pasiūlymas turi būti svarstomas dar kartą. Komisijai turi būti suteikta tokia galimybė, taip pat ir pranešėjams, kurie padarė viską, kad šie pranešimai susilauktų pritarimo ir sėkmės. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ponui Fandalen yra dvi mėlynos kortelės iškeltos. Ponas Galeris jau uždavė klausimą anksčiau. Taigi, ponė e, Liberački, ar jūs kalbėsite, ar dabar užduosite klausimą? Jūsų mikrofonas nejungtas. Aš, siū, aš norėčiau kalbėti man skirtų metu. Toliau kalbės ponas Kolečiak. Vieną minutę. Well, thank you very much. Uh, vážené kolegyně, milí kolegové, při současném řízení... Pirmininkė, ponios ir ponai. Dabartinėje sistemoje kai kurie oro uostai yra perpildyti. Viena vertus siekiama padidinti atskirų oro uostų pajėgumus, kita vertus reikia pakeisti oro uostų kontrolės sistemą. E, aš norėčiau kalbėti apie laiko tarpsnių paskirstimą. E, naujiems operatoriams ir seniems operatoriams turėtų būti suteiktos galimybės reikia atsižvelgti taip pat ir į visuomenės interesą bei oro linijų reikalavimus. Diskutuojama apie laiko tarpsnių direktyvą ir siūloma įsteigti Europos koordinatorių, siūloma padidinti skaidrumą, paskirstant laiko tarpsnius bei užtikrinti nacionalinių koordinatorių nepriklausomumą. Aš tikiu, kad Mūsų pasiektas rezultatas yra geras, šis reglamentas gali būti pritaikytas ir turiu vieną pastabą kolegai Fandalin. E, profesinės sąjungos nėra jūsų rinkėjai turbūt. Prisiminkite apie tai, kai kitą kartą nebūsite išrinktas. Pirmininkas toliau, dvi minutės ponui Groš. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis oro uosto paketas susilaukė daug diskusijų, e, sudėtingos diskusijos. Aš norėčiau prisidėti prie šių diskusijų. Esu vokietis, sveikintina tai, kad mes bandome spręsti šį klausimą. Aš nemanau, kad tokiu būdu atsiras kelios skirtingos sistemos ES, bet mes turime atkreipti dėmesį į konkrečias teritorijas ir į tuos, kurie gyvena netoli oro uostų. Aš pats gyvenu regione, kur statybos kainuoja tūkstančius. Paslaugas teikia žmonės gyvenantis netoli oro uosto. Kalbant apie laiko tarpsnius, turime pasirūpinti, kad nepanaudoti laiko tarpsniai būtų panaudoti. Ir skaidrumas yra kitas labai svarbus elementas. Antžeminės paslaugos. 96 metais pasiekėme susitarimo, tuo metu nebuvo kalbama apie minimalius kokybės standartus, nebuvo jokio standarto dėl darbuotojų apmokymo ir tolesnio mokymo. Taigi turime pasinaudoti naujomis galimybėmis ir tiems asmenims, kurie demonstravo prie parlamento, turime pasakyti, kad galime pasinaudoti dabar turimomis galimybėmis. Gražinkime visą tai į komitetą, patobulinkime pasiūlymus. Aš siūlau teikti sąžiningą ir tikrą informaciją ir visko per daug neišpūsti. Čia panašiai kaip su pašto teisės aktų pasiūlymais. Rinka plečiasi ir mes turime užtikrinti vienodą traktavimą. Gražinkime e, pasiūlymus į komitetą, užtikrinkime geresnės darbo sąlygas visiems. Ajuna. No. Dėkoju, jūs taip pat viršijote jums, kalbė, jums kalbėti skirtą laiką. Dabar dvi su pusė minutės, ponas Sasolė. Sì, grazie Presidente. Oggi l'Europa. Ačiū pirmininkė. Šiandien ir Europoje, ir visame pasaulyje skrydžių yra labai daug. Manau, kad ateitie situacija bus dar didesnė, bus e, dar daugiau oro transporto ir mūsų struktūros jau bus, e, bus nebepakankamos, nebepajėgios aptarnauti e, tiek daug skrydžių. Aišku, kad yra ir patobulinimų, ir, ir tame sprendime, dėl kurio mes dirbame, kad uh, vietos oro uostai turėtų šiek tiek daugiau lankstumo galimybių, skirstant laiko tarpsnius, tam, kad galėtų geriau panaudoti savo pajėgumus. Dabar kalbant apie laiko tarpsnių antrinę priekybą, tai turėtų leisti irgi garantuoti geresnį oro uostų pajėgumų panaudojimą. Be to, kalbant apie šį pasiūlymą, mes turime galimybę ateityje tvirčiau išsakyti savo poziciją šiais klausimais. Vis tik tai aš manau, kad mes tą savo poziciją turėtumėm teikti mm, tvirčiau, garsiau išsakyti kad galėtumėm, pavyzdžiui, spręsti problemas dėl oro uostų tink, pajėgumų tinkamo panaudojimo. Ir čia aš galvoju apie, pavyzdžiui, principą, jei nenaudoji, pražandi. viso šio pasiūlymo rengimo visas procesas rodo, kad taisyklės reikia peržiūrėti kas šešerius, aštuonerius, dešimt metų, atsižvelgiant į tai, kad situacija keičiasi. Ir ateityje, jeigu nieko nedarysime, situacija bus dar blogesnė. Mes turime reaguoti sparčiai, tos tik, įvairios korekcijos turi būti pritaikomas sparčiai. Aš tikiuosi, kad bus čia ir kitas etapas bus e, taisyklės e, nu, racionalesnės, numatytos ilgalaikiam laikotarpiu. Šiuo atveju mes žengėme tik vieną žingsnį, ne du į priekį. Aišku, buvo galima tikėtis dviejų žingsnių, kad situacija dar labiau pagerėtų, bet aišku, geriau tai negu nieko. Ačiū. Pane Maisner, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė diskusijos iš ties gyvos, emocingos ir net taip dažnai matome tokį aktyv... gan dažnai matome tokį aktyvumą su visais lobistais, visa lobistinė veikla. Pavyzdžiui, galvojant apie bendro dangaus iniciatyvą, reikia renkti visą kelią, reikia uh, dirbti, e, renkti tinkamus pasiūlymus. Dabar klausimas, ar šis pasiūlymas yra tikrai tinkamas. Uh, negali rinktis vien pinigus ir pamiršti sveikatos problemų, tačiau jeigu galvoji tik apie sveikatą ir pamiršti tai, kas leistų orosams iš viso veikti, tai irgi nėra tinkamas variantas. Reikia subalansuoto požiūrio, kad galėtų veikti oro uostai, kad darbuotojai galėtų tinkamai dirbti. Dėl antžeminių paslaugų, kaip ir panas Groš, aš noriu pasakyti, kad taip, įvyko liberalizavimas, dabar um, vyk, dirba oro uostais su vieni su vienokiu, kiti su kitokiu antžeminių paslaugų teikėjų, pažiūrėjau, Frankfurte gal du ir tai veikia. Tai, bet aišku, reikia nepamiršti, kad trūksta įvairių elementų dėl darbuotojų, darbo sąlygų, jų mokymo ir taip toliau. To reikia nepamiršti. Pane Dura. Ačiū pirmininkė, galvojant apie oro uostų prieinamumą, paslaugų tinkamumą, tai aišku yra geri siekiai, tačiau man atrodo, kad yra neatsižvelgta pakankamai į tai, kad triukšmas e, veikia labai smarkiai e, sveikatą. Iš tikrųjų, poveikis sveikatai yra didžiulis. Kartais tai gali įtakoti netgi, e, gali lemti netgi prieš laikius gimdymus ir taip toliau. Aš manau, kad kaip ponia Maisner kalba apie subalansuotumą, na, nepakankamai įvertintas poveikis sveikatai. Iš tikrųjų, reikia turėti omenyje, ką vietos valdžia um, daro, kas yra suderinta vietinių lygmenių, reikia atsižvelgti tai ir toliau jeigu pereinama antžeminių paslaugų teikime nuo dviejų iki trijų tiekėjų, aš tikrai nieko ne, nematau, kaip tai tikrai užtikrins, kad tos paslaugos bus konkurencingesnės, kad jos tikrai bus geresnės kokybės. Visų pirma, turėtų būti pateikti kažkokie tai įrodymai, kurie mane įtikintų, nes aš tikrai netikiu, kad kažkas tai pasikeis ir aš manau, kad reikia atmesti tą pasiūlymą. Ačiū, panas Tuzas, vieną minutę. Ačiū. Iš tikrųjų, kai kurios iš jų numatytų taisyklių bus palankios monopolijoms ir nepadės pagerinti sudėtingos padėties ES. Matome, kad didėja bilietų kainos, e, branksta ir keliaivių ir krovinių vežimas, yra didžiuliai vėlavimai, kamščiai blogesnė žyminių paslaugų ir kitų paslaugų kokybė ir panašiai. Graikijoje yra pateiktas pasiūlymas po to, kai buvo parduota kompanija Olympic Airways dabar e, siūloma, kad jos darbuotojai įsidarbintų kitoje įmonėje, didžiausioje antžeminių paslaugų tiekimo įmonėje Tačiau dėja, kol kas tai neįgyvendinime darbuotojų teisės nėra pakankamai gerai ginamos ir akivaizdu, kad tokioje situacijoje darbdaviai ieško patys sprendimų. Mes turime užtikrinti darbuotojų teisės tinkamai. Ačiū. Ačiū, ponas Degrandės. Ačiū, pirmininkė. Gerbėjami parlamento nariai, aš manau, kad komisija žengia labai svarbius žingsnius, presdamas antžeminių paslaugų oro uostuose klausimą. Tačiau mes turime galvoti apie svarbiausią elementą, būtent paslaugų kokybę. Jeigu norime, kad kokybė auktų, reikalingos investicijos. Ta pati galima pasakyti ir apie laiko tarpsnius, ir apie triukšmą turime užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę gyvenančių netoli oro uosto. Taigi mūsų patei, šie pasiūlymai vargu ar gali būti atmesti. Nereikia taip užaštrinti padėties dėl tų kai kurių e, nesutarimų ir nereikėtų pasisakyti prieš. Be abejo, vyko lobistinė kampanija, buvo ginami tam tikri interesai, tačiau mes parlamente turime mąstyti plačiau. EPP ne prieš tai, kad būtų stiprinama konkurencija, tačiau uh, Mes taip pat manome, kad reikia ginti darbuotojų teisės ir didinti orosiuose teikiamų paslaugų kokybę. Taigi visą tai reikia suderinti. Ačiū, ponė Pervanšberės. Ačiū pirmininkė. Užimtumo socialinių reikalų komitete išanalizavome šį pasiūlymą su didžiuliu dėmesiu. Uh, Ir kas vis tik tai mums padarė įspūdį, kad tai, kai, tato, šiuo metu, kai gyvename krizės sąlygomis, kai liberalizmas yra visur, um, visą Europos ekonomikos sektorių yra sukrėtęs, komisija ir vėl ateina su liberalizavimo politiku mm, teikdama, kad e, teikiamos vartotojų paslaugos bus geresnės kokybės, nes sumažės kainą. Tikrai, kai kalbame apie, pavyzdžiui, antžeminės paslaugas oro uostuose, mes tikrai nesame tikri, kad reikia čia eiti tuo keliu. Ypač mm, mes e, keliame klausimą ir vėl iš naujo pateikėme tuos e, pakeitimus, kurie buvo atmesti komitete. Ransemsen dėl, pa, dėl tų pakeitimų mes juos vėl teiksime iš naujo plenarnėje sesijoje, kad porą punktų įtvirtintumėm, kurie mūsų manimų yra esminiai. Pavyzdžiui, dėl darbuotojų teisių perkelimo, jeigu yra kažkoks perkelimas, jeigu yra atleidimai, jeigu yra paslaugos modifikuojamos. Nes atvirai sakykime, kai, teik, kai keičiasi paslaugų teikėjas, tie, kurie įdarbinti yra toje įmonėje, turėtų turėti teisę išlaikyti darbo vietą. Turi būti, aišku, lankstaus darbo saugumo darbo garantijų tas modelis taikomas, bet čia turi būti užtikrintos garantijos, turi būti nuoseklumas. Toliau e, darbo sveik, ir sveikatos, darbo sąlygos sveikato e, darbe socialinis dėmikas, mes labai baiminamės, kad komisijos pasiūlymas toks, kokį komisarė jūs pristatėte mums šiandien, tikrai sumenkins, su, su, pablogins uh, darbo sąlygas tų darbuotojų, kurie dirba oro uostuose, kuriuos jūs norite ir vėl liberalizuoti. Ačiū, ponė Pervanš. Dabar vieną minutę, ponė Savisartomas. Vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos komisarė. Žinoma, ES transporto sektorius turėtų užtikrinti patį efektyviausią pasiūlymą keleiviams ir krovinių transportui, bet mes neturime nustumti kai kurias įmonės, ypač mažesnės įmonės, į blogesnę padėtį. 26 ir 83 pakeitimai e, laiko tarpsnių pranešime. Pirmajam transporto komitete buvo pritarta didelė dauguma. E, nuoseklus laiko tarpsniai buvo pakeisti įprastiniais. Aš sutinku, kad laiko tarpsniai kelia problemų, jie yra paskirstami neveiksmingai, dėl to nukenčia daugiausia keleiviai, bet negalime pamiršti ir kitų suinteresuotų šalių. Yra 21 savaitė, tarkime, žiemos sezono metu ir įmonė nori išlaikyti turimas galimybės ir panaudoti savo turimus tarpsnius. Ir tai daugiausia paliečia smulkes bendrovės, kurios dabar veiksmingai naudoja orlaivius ir neturi papildomų orlaivių. Taigi, kolegos komisarė, aš norėčiau, kad būtų taikomas reguliarumo principas laiko tarpsnių teisės akte. Ačiū. Dabar ponas Pirker, dvi minutės. Ačiū. Klausimas, ko tikisi keleiviai iš antžeminių paslaugų. Ar jie tikisi, kad sulauks savo bagažo, ar jie tikisi, kad bus pamaitinti lėktuve, ar jiems rūpi, kiek bendrovių teiks tokias paslaugas, ar 3 ar 10. Dabartinės taisyklės numato tokį lankstumą turi būti bent jau du paslaugų tiekėjai, tai jau liberalizavimas gali būti 3, 5 arba 10 paslaugų tiekėjų. Europoje oro uostai pasinaudoja tokiamis galimybėmis, kartais kai kurie oro uostai turi du paslaugų teikėjus, kiti daugiau. Bet tai nebūtinai reiškia, kad paslaugos bus teikiamos efektyviau. Imkime vieną yra tik tai dvi įmonės teikiančios paslaugos, bet yra 99 procentų, 99 procentų punktualumas šiame oro uoste. Kitose oro uostuose yra daugiau paslaugas teikiančių įmonių, bet punktualumo lygis yra kur kas mažesnis. Taigi daugiau paslaugų teikėjų neužtikrina geresnės kokybės pagal dabartinį reglamentą mes galime užtikrinti liberalizavimą ir aš nemantau čia jokios pridedamosios vertės skatinant didesnį liberalizavimą, reikalaujant e, paskirti tris ar keturis paslaugų tiekėjus. Aš manau, kad mes siekiame liberalizavimo tikslų, dabartinės taisyklės veikia pakankamai rytoj siūlyčiau pasinaudoti pasiūlymu, atmesti komisijos pasiūlymą. Ir aš prašau komisaro atsiimti pateiktą pasiūlymą. Ačiū ponui Pirker, dabar Jūta Steinruk. Taip, ačiū. Socialdemokratai be jokios abejonės nori sėkmingai veikiančios Europos ekonomikos. Tai reiškia gerai apmokami, gerą išsilavinimą turintys darbuotojai. Aš klausausi šiandien vykstančių diskusijų ir turiu informacijos iš profesinių sąjungų apie liberalizavimo poveikį antžeminiams paslaugoms ir tai mane liūdina. Niekada negirdėjau tiek daug kritikos, nei kad iš šių darbuotojų atstovų, kai jie kalbėjo apie jų atliekamą darbą. Komisarė. Aš neturiu sprendimo liberalizavimo politikai ES. Žala per pastarosius metus buvo padaryta. Žmonės baiminasi dėl savo darbo vietų, dėl e, savo šeimų išlaikymo. Darbuotojai taip pat nerimauja dėl darbo vietos saugumo. Taigi mes turime galvoti ne tik apie ūkio sėkmingą veiklą, bet ir apie tai, ką visą tai reiškia žmonėms, paprastiems darbuotojams. Pažiūrėkime į skaičius. Vokietijoje 20 procentų atlyginimas sumaž, sumažintas. 40 procentų antžeminės paslaugas teikiančių bendrovių gauna 7 eurais mažiau per valandą. Koks tai yra atlyginimas? Kitose šalise situacija dar prastesnė, dar aktualesnė. Mums reikalingos geros darbo vietos, reikalinga užtikrinti konkurencingumą tarp oro uostų, tačiau būtina pasirūpinti ir kokybę. Kokybė priklauso nuo darbuotojų. Užimtumo reikalų komitete mes bandėme patobulinti pasiūlymą, Kai kuriais atvejais mums pavyko, apie tai jau buvo kalbėta, tačiau mano frakcija nėra patenkinta. Mes norime apsaugos, jokio socialinio dempingo ir tinkamo mokymo. Dėkoju pusantros minutės ponui Jim Higgins. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad šis pranešimas yra be galo svarbus antžeminių paslaugų rinkai Europos Sąjungoje. Aš taip pat e, pasisakyčiau už tai, kad šis pranešimas turėtų būti gražintas transporto komitetui. Svarbu užtikrinti tinkamą konkurencijos lygį ir užtikrinti aukštą paslaugų lygį keleiviams. Mes kalbame ne vien apie antžeminių paslaugų bendrovės, kalbame apie aukštos kokybės paslaugas keleiviams. Pavyzdžiui, kiek tai susijęs su bagažo ir kitomis paslaugomis. Svarbu kalbėti ne vien apie liberalizavimą Svarbus yra ir mokymai antžeminių paslaugų bendrovių darbuotojams. Svarbu ir apsaugoti, užtikrinti šių darbuotojų saugias darbo sąlygas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad rytoj visi balsuosite už tai, kad pranešimas būtų nusiųstas transporto komitetui. Ačiū, Džimai, e, ponas Liberatski. Pusantros minutės. Pirmininkė, komisijos pirmininko pavaduotojai suprantu, kad komisija turėjo gerų ketinimų, bet gerais ketinimais kelias į pragarą grįstas. Tikimasi padidinti antžeminių paslaugų kokybę ir siekiame padidinti konkurenciją tarp pančiminių paslaugų tiekėjų. Deja, komisija neatsižvelgia į, tam, į konkrečias specifines šios srities um, sąlygas kurios lems tai, kad prieimus šį reglamentą poveikis bus tiesiogiai priešingas tam, kurio, kaip teigiama, siekiama. Prisiminkime, kad kuo daugiau, daugiau paslaugų tiekėjų, tai tuo mažesnis darbo veiksmingumas. Aš taip suprantu, kad tai visiškai į tai neatsižvelgia komisija. Konkurentų skaičiaus padidimas nepadės padidinti darbo veiksmingumo ir kokybės lygio. Aš susitikau su protestavusiais profsąjungų atstovais ir jie nori, kad šis projektas būtų gražintas Europos komisijai ir aš pritariu tam visiškai. Pritariu ir kreipiuosi į poną Higginsą, į poną grožą primkime rytoj sprendimą ir balsuokime rytoj už tai, kad projektas grįžtų e, į komisiją. Laukime naujo projekto, kuris atsižvelgtų į keleivių poreikius ir tenkintų saugumo reikalavimus. Ačiū, ponas Koch, pusantros minutės. Pirmininkė, komisijos nariai, ponai ir ponės. Galbūt e, palikime emocijas nuo šalyje ir pažiūrėkime pragmatiškai į antžeminės paslaugas. Iki šiol e, dar niekada nereikėjo priimti teisės aktų ES lygmenių, kad e, būtų nuspręsta ar du ar trys veikėjai dalyvaus konkrečioje rinkoje. Kai kuriuose oro uostuose jau dabar yra leidžiama veikti daugiau nei dviems bendrovėms. Mm, visada atsižvelgiama į vietos sąlygas. Galbūt kai kuriems oro uostams ir nereikia apskritai trijų paslaugų teikėjų ar daugiau. Galbūt kai kurie oro uostai bankrutuotų jeigu turėtų įsileisti tris, o ne du antžeminių paslaugų tiekėjus. Mes turime turėti bendrą Europos dangų, turime atsikratyti orosto mokesčio Vokietijoje. Mm, aišku, mes turime siekti ir pagerinti atžeminės paslaugas, bet mums reikia tam numatyti geresnius standartus, užtikrinti geresnį mokymą ir panašiai, tačiau nekalbėti vien tik tai apie tiekėjų skaičių rinkoje. Aš prašau balsuoti už komisijos pasiūlymą rytoj. Ačiū. Mr. Kramer, ya, ya había usted intervenido antes, por lo tanto, íbamos muy mal de tiempo. Tiene la palabra por un minuto. Adriana Tikau, vieną minutę. Pone pirmininkė, ačiū Jums labai. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi naujų reglamentų, kuris įdėgia apribojimus dėl triukšmo keliamo oro uostų. Dėl laiko tarpsnio. Atsiprašau, sako kalbėtoja, dėl triukšmo. Mums reikia užtikrinti pusiausvirą tarp aplinkosauginių klausimų ir ekonominių klausimu. Mes labai daug kalbame apie pajėgumus. Žinoma, jeigu norime užsitikrinti konkurenciją pasaulio lygių, turime e, tuo rūpintis, tačiau negali nuo to kentėti darbuotojai. Aš čia kalbu apie darbuotojus, kurie teikia antžeminės paslaugas. Jų E, darbo sąlygos ir socialinės apsaugos nuostatos yra būtinos. Turime peržiūrėti šiuo metu taikomus standartus ir turime pasirūpinti, kad tokias paslaugas teikiantys gali būti suspenduoti arba iš jų atimta galimybė teikti paslaugas, jeigu konkrečios taisyklės yra pažeidžiamos. Taip pat reikalingi minimalus standartai reikalavimai dėl darbuotojų mokymo kad užtikrintume kaip galima didesnį saugumą. Mes kalbame apie minimalius būtinus standartus oro uosto paslaugų srityje, kad teikiamas paslaugos būtų aukštos kokybės. Dėkoju. Ponas Bankė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Prieš mane pasisakiusieji iškėlė labai daug klausimų. Aš norėčiau kalbėti apie veiklos apribojimus dėl triukšmo keliamo oro uostų. Labai svarbu turiu paminėti, kad dėrybos dėl šio reglamento paskutinį kartą vyko 2002 metais. Nuo to laiko buvo atliktas ne vienas tyrimas, kuris įrodo, kad triukšmas turi labai rimtų padarinių sveikatai. Nesiniai atliktas tyrimas rodo, kad kad tie, kurie gyvena netoli oro uostų, praranda milijonus gyvybių būtent dėl oro uostų keliamo triukšmo. Šie žmonės nukenčia, jų klausa prastėja, jie susiduria su kitomis sveikatos problemomis ne dėl savo kalties. Jie patys nepasirinko gyventi netoli oro uosto. Kartais oro uostas išsiplečia ir taip prieartėja prie gyvenamųjų namų. 3 milijonai piliečių gyvena netoli oro uostų ir kenčia nuo triukšmo taršos aukštesnės negu 50 decibelų. Aš manau, kad labai svarbu dar kartą iš naujo reglamentuoti šį klausimą. Pirmininkas, ačiū. Aš manau, kad turime baigti šias diskusijas, e, suteikiant e, žodį kolegai Deveirak. Jūsų nebuvo, kai jūs turėjote pasisakyti. Ar jūs e, esate posėdžių salėje? Kristin Deveirak. Ne, kolegos posėdžių salėje nėra. Aš dabar turiu labai ilgą kolegų sąrašą, kurie nori pasisakyti pagal prašau žodžio procedūrą. Ir dabar suteiksiu žodį nedaugiau kaip devyniems kolegoms, kadangi jau vėluojame pagal darbo atvarkę, ponas Langen. Pone Langen. Prezidentė, kolegos. Aš džiaugiuosi tuo, kad komisija e, siekia uždrausti naktinius e, skrydžius, bet e, tokie draudimai gali būti taikomi tik teismų ir nacionalinių institucijų. Yra ir kitas elementas susijęs su triukšmu Čia mes turime imtis platesnių veiksmų. Turime mažinti triukšmo lygį, bet negalime tokiu būdu apriboti oro uosto pajėgumų, nes toks vienapusis mažinimas ne, nebūtų priimtinas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, o dabar ponas Zenka. Mikro, mikro. Ja bym chciał tu nawiązać do dyskusji o Norėčiau prisijungti prie diskusijos dėl trečio projekto, būtent projektas dėl įmonių, kurios dirbtų oro uostose. Tikslas atverti rinką siekiant naudos keleiviams, tačiau ar iš tikrųjų būtų pasiektas toks e, poveikis. Pirmiausia, ar yra pakankamai atsižvelgiama, pakankamai užtikrinamas saugumas. Mes turime užtikrinti, kad didesnė konkurencija nesumažintų kokybės ir saugumo standartų. Todėl turiu klausimą pranešėjų, ar atsižvelgta į šiuos aspektus pakankamai reglamente, nes pirmiausias prioritetas yra skrydžių saugumas. Jim Nicholson. Ačiū, Jim Nicholson. Much, uh, points... Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti du dalykus. Visų pirma, kaip svarbu yra uh, Um, regioniams oro uostams laiko tarpsnį, nes jie yra visiškai susiję yra su pagrindiniais uh, oro uostais. Tai yra labai svarbu, pažiūrėjau, mano regionui, kad būtų galima užtikrinti visą ekonomikos landų veikimą, reikia būtent tų jungčių. Kitas dalykas yra triukšmo klausimas. 2002 metų direktyva mm, apibrėžė uh, įvairias kategorijas oro uostų, uh, kur pavyzdžiui, mažiau negu 50 tūkstančių orlaivių, tarkim, viena kategorija ir mano oro uostas patenka į tą kategoriją. Dabar, jeigu nuo, naujos nuostos būtų patvirtintos, tai Belfasto žmonėms tikrai būtų didžiuliai, didžiuliai sunkumai normaliai gyventi, jeigu nebūtų ribojamas visiškai triukšmas. Mikrofonas iš jų. John Ferreira dos serviços de assistência em escala, o handling, são exemplares quanto às consequências das. Pirmininkė, antžeminės paslaugos. Šioje srityje matome, kokia dabar jau yra padėtis, kokie maži atlyginimai, kokie nesaugus darbuotojai, neužtikrintos darbo vietos, mažėja jų atlyginimai, mažėja ir kvalifikacija, uh, tai mažėja ir kokybė. Tačiau ar tas liberalizavimo stebuklas mums padės, ar padėtis pagerės, ko gero ne. Darbuotojai jau dabar kenčia. Iš tikrųjų, godumas neturi ribų. Jūs bandote tiesiog gauti kuo daugiau pajamų. Nukenčia ir keleiviai. O darbuotojai. Nutraukime kalbėtojas. Ačiū, ponas Bronks. Aš iš principo prieš bet kokius ES teisės aktus. Tačiau, jeigu jau reikia rinktis, tai aš pirminybę teikčiau direktyvams, o ne reglamentui. 96 metų antžeminių paslaugų direktyvos turinys buvo visai nekoks, nes ten buvo numatytos netinkamos nuostatos, e, dėl kurių sumažėjo darbuotojų atlyginimai. Dabar siūlomas liberalizavimas. Galbūt piniginė prasme tai yra gerai. Tačiau mes kalbame apie tokią sritį, kur darbam, dirbama su e, keleivių saugumu, bagažų tvarkymu ir panašiai. Tai ar yra tinkamos tokios priemonės? Uh, Liberalizavimas šioje srityje, kaip ir daugelie kitų, e, gali būti susijęs su žemesnė paslaugų kokybė ir didesniu išnaudojimu. Ačiū, ponas Brons. Toliau, ponas Nikolesku. Kalbame šiandien apie žeminės paslaugas ir įdomi vyko diskusija. Džiaugiuosi, kad ir komisijos narys e, šiandien dalyvauja. Aš norėčiau pakalbėti apie valstybės pagalbos taisyklės oro uostams. E, tai yra aspektas, kuris svarbus, kalbant apie oro uostuose teikiamų paslaugų kokybę. Aš manau, kad tai, kas yra siūloma, keleiviams yra nepakankamai geras pasiūlymas. Kai kurie oro uostai apskritai turės būti uždaryti. Mes turime galvoti apie visų oro uostų ateitį, taip pat oro uostus Rumunijoje. Ačiū, ponia Kalimbach. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Mes ką tik paminėjome 20-ąjį vidaus rinkos jubiliejų ir bendroji rinka, vidaus rinka atnešė labai daug naudos ES, tačiau dar yra kur patobulėti, kalbant apie atlyginimą, darbo sąlygas ir taip toliau. Ir ant žeminių paslaugų dokumente uh, mano nuomonė, nėra pakankamai pažangos padaryta. Mes norėtume, kad būtų pagerinta darbuotojų situacija. Manau, kad šiandien to dar neužtikriname. Atlyginimo dempingas tik sustiprės, o dėl to sumažės socialinės teisės. Aš manau, kad Europos darbuotojai, vartotojai ir keleiviai turėtų turėti atitinkamas teisės. Negalima įdarbinti mažesnį, žemesnį išsilavinimą turinčių asmenų, nes tai kels grėsmę keleiviams. Pirmininkas nutraukė ponę Kadenbach ir dabar ponę Krista Klas. Pirmininkė, komisarė. Mes galime viską matuoti decibelais tačiau labai sunku įvertinti tikrai poveikį žmonėms. Žmonės, kurie gyvena nuolatinėme triukšme, patiria didžiulį stresą. Žmonės, tokie žmonės turėtų būti įtraukti priimant sprendimus. Turime išklausyti jų problemas. Triukšmo poveikis yra daromas konkrečioje vietoje. Taigi turime įtraukti vietoje gyvenančius asmenis prieš priimant sprendimus. Turime daryti individualius, konkrečiam atveju pritaikytus sprendimus. Sprendimai turi būti priimami po dėrybų proceso. Komisija negali į tai nekreipti dėmesio. Kalbėtojas nutraukiamas. Ir paskutinis pasisakantysis pagal šią procedūrą bus ponė Zita Gurmai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, kad oro uostai konkurencingoje rinkoje susiduria su iššūkiais, juos reikia spręsti. Kai kalbame apie pasiūlymą dėl antžeminių paslaugų, aš pritariu transporto komitetui ir socialdemokratų pozicijai atmesti pasiūlymą. Šis pasiūlymas neturi pakankamai apsaugos nuostatų dėl darbuotojų teisių. Praeitis rodo, kad liberalizavimas dažnai veda prie atlyginimo dempingo. Oro uostų ir oro linijų konkurencingumo negalime siekti socialinės apsaugos sąskaitą. Komisijos komunikate dėl oro uosto politikos apie tai yra kalbama. Mes reikalavome socialinio dialogo Europos lygių ir aš apgailę stauju, kad tai nėra numatyta šiame pasiūlyme. Taigi aš klausiu jūsų komisarė, ką jūs ketinate daryti? Kalbėtoja yra nutraukiama, pirmininkas jai dėkoja. Baigiame pasisakymą pagal spontaniškų procedūrų pasisakymą, buvo 44 prašymai. Atsiprašau, 44 asmenys pasisakė šių diskusijų metu ir man buvo sudėtinga pirmininkauti šioms diskusijoms. negalime visiems norintiems pasisakyti pagal, prašau žodžio procedūrą, suteikti tokios galimybės, o dabar e, suteiksime žodį komisarui Kalas, kad jis sureaguotų į tokius įvairius pasisakymus. So many... Pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, buvo tiek daug įdomių pastabų, pasisakymų. Noriu padėkoti jums visiems už tokias gyvas diskusijas. E, sudėtinga pakomentuoti e, visas detalės. Uh, kolegos dalyvavo transporto komiteto diskusijose ir, to, ir, ir šiose diskusijose ir toliau galėsime tęsti uh, tuos um, pokalbius, jeigu jūs nuspręsite, kad juos reikia tęsti. Aš tik noriu pasakyti, kad uh, E, žinote, tai yra labai kuklus pasiūlymas. Visas šis paketas yra labai kuklus paketas. Tai yra paktas tarp dviejų pusių. Ir vienos pusės tikrai nepakaks vien tik tai Europos e, oro uostų konkurencingumui sustiprinti. Ir artimiausiai ateityje matome, kaip Europos visas centras bus e, užpildytas tiesiog, stengiasi visi įsisprausti, galvojant apie mūsų um, pajėgumus. Ir, galvojant dabar apie, kažką reikia padaryti dėl to, dabar dėl socialinių klausimų. Pradėjau šias, visa, visą šį procesą nuo susitikimo su profsąjungo atstovais kad būtų aišku, kas yra subalansuotas pasiūlymas. Ir visos tos nuostos, ko norėjo jie, profsąjungos, yra sudėtos, yra daugiau nuostatų palyginti su ankstesniu teisės aktu. Aš esu tikras todėl, kad šis pasiūlymas yra subalansuotas ir tikrai toks nuosaikus, kuklus pasiūlymas, palyginti su tuo, ko žmonės norėtų kaip tikro liberalizavimo. Tikras liberalizavimas tikrai galėtų būti daug platesnis, didesnis, pavyzdžiui, Frankfurto naujus laiko tarpsnius naujajam tupimo kilimo atakui būtų galima per aukcionus parduoti. Buvo ir vairiausių minčių, įvairios stovyklos, įvairios grupės siūlo įvairių idėjų. Tai mano įsitikinimas yra toks, kad šis pasiūlymas tikrai yra kuklus Aš e, tikrai nereikalausiu šio paketo prastumti bet kokią kainą. Ir tikrai aš e, ne aš sugalvojau šį paketą patvirtinti, tai yra jūsų sprendimas, jūs nuspręsite, ar jo reikia ar ne, tai yra jūsų politinis sprendimas ir vis tik tai tai yra paketas, negali iš jo išimti vienus elementus, kitus elementus palikti. Uh, Tad tiesiog bus priimtas politinis sprendimas. Jeigu tas politinis sprendimas bus nepatvirtinti to paketo, tai jis bus nepatvirtintas. Aišku, kai kurie elementai diskusijose buvo išryškinti ir jos reikėtų konkrečiau pakomentuoti, detaliau, bet galbūt e, tai ir man laiko limitas yra laiko taikomas, tai aš labai noriu to ir laikytis, bet pavyzdžiui, dėl naktinių skrydžių aš mm, suprantu, kokios šitos mintis šio klausimu. E, Panas Kohličiak, pavyzdžiui, labai įdomų pasiūlymą pateikė dėl laiko tarpsnių ir oro valdymo organizavimo visiškai kitokiu būdu per Cezar, per nuosias technologijas. Uh, Bet valstybės narės pasirinko kitą variantą po truputį laipsniškai gerinti mm, oro transporto infrastruktūros e, veikimą ir e, toks yra jų sprendimas, kuriuo mes laikomės. O dabar laukiame jūsų sprendimo rytoj. Po to, aišku, jeigu šis paketas nesulauks jūsų politinio palaikymo, tai mes jį pasimsime atgal, tai yra aišku. Tienen la palabra, vamos a dar la palabra. Ačiū vicepirmininkui. Dabar suteiksime žodį trims pranešėjams. Kolegos tikriausiai neprieštaraus, turint e, omeny, kad e, buvo ilga diskusija, galbūt pranešėms turėtume suteikti daugiau laiko kalbėti, kad pranešiai galėtų atsakyti į visus klausimus. Taigi, jeigu neprieštaraujate, šiek tiek lankščiau pažiūrėsime į laiko limitą. Ir pirmiausia, Artur Zasada. Jums žodis kaip pranešėjai. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu pasisakyti trumpai ir atsakyti į visus užduotus klausimus. Iš esmės ši diskusija parodė, kad tema yra tikrai sudėtinga. Staiga pasirodė diskusijos metu, kad konservatorius yra didžiausias liberalas šioje diskusijoje. O liberalas, kuris atstovauja liberalų frakciją, pasirodė besęs labai konservatyvus. Jo labiau aš džiaugiuosi, kad mums pavyko tiek nemažai kompromisų pasiekti. Manau, kad po to, kai šis dokumentas bus e, iš naujo perdotas transporto komitetui, tie kompromisai padės mums galtinai išbaigti šio dokumento rengimą. Daug argumentų buvo pasitelkta. Mm, kolega Liberatskis sakė, kad produktyvumas yra labai svarbus argumentas, tarsi svarbiausias argumentas prieš šį dokumentą. Tačiau kas būtų tas produktyvumas ar veiksmingumas? Tai yra toks variantas, kaip per 8 valandas darbuotojas net 5 minučių vandens stiklinį išgerti negali. Šimtaprocentinis produktyvumas būtų tuo atveju, jeigu darbuotojas apskritai niekam neturėtų laiko. Prieš tris dienas lankiausi vienam oro uoste Tokijoje ir ten uždaviau tokį klausimą. Tai yra visiškai liberalizuotas oro uostas, ten nėra jokių kliučių laisvai bendrovėms įsitraukti ir sudaryti verslo sutartis tarp oro linijų ir antžeminių paslaugų bendrovių devynios tokios bendrovės ten dirba, iš jų trys nepriklausomis. Ir aš klausiu apie produktivumą. Ką daro darbuotojai tada, kai būna ne tos piko valandos, ką tada veikia darbuotojai? Japonai, kurie garsėja kaip labai uh, uoliai dirbantis ir taupantis darbo laiką buvo labai nustebę. Jie sakė, kaip ką daro. Jeigu jie turi laisvo laiko, tai gali pavalgyti, pailsėti, gali netgi mokymuose sudalyvauti. Tai taip, e, gerbėmieji, jiems skiriamos ne trys mokymų dienos, kaip mes numatome šiame reglamente, o jie turi tokią galimybę kiekvieną dieną arba kas antrą arba kas trečią priklausomai nuo to, ar turi laisvą minutę ar jos neturi. Toliau klausimas e, dėl saugumo. Vienas iš kolegų klausė konkrečiai, ar tai buvo atsižvelgta. Žinoma, tai vienas svarbiausių šio dokumento klausimų. Kiekviena žeminių paslaugų bendrovė, kuri bus tvirtinama pagal šį reglamentą, turės įrodyti, kad yra saugi, saugiai dirbanti bendrovė ir kad atitinka visus saugumo reikalavimus. Tai yra labai svarbus esminiai klausimai šiame reglamente. Ir dabar klausimas, kuris sudomins kolegas socialdemokratus, žaliuosius ir guoja, e, kurie taip dažnai šiandien kalbėjo, taip pat ir kolegas iš EPP, kurie gyvena netoli Frankfurto oro uosto. Šie kolegos daug uh, Šiandien kalbėjo apie socialinius klausimus, darbuotojų apsaugos klausimus, sakė, kad labai svarbu už, apsaugoti šios darbuotojus. Nutraukėmės kalbėtojas, toliau ponas Udžės. Dvi godzinė temu spotkau. No, no, no, no tiene usted la palabra, kolega. Tiene la palabra. Jums neskirtas žodis. Dabar ponui Užės žodis. Prašom. Grazie, prezidente. È difficile fare sì. Ačiū, pirmininkė. Sunku apibendrinti šias diskusijas, kaip ką tik sakė kolega. Tačiau norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį į šias diskusijas. Taip pat norėčiau padėkoti transporto komiteto darbuotojams, bei politinių frakcijų padėjėjams, kurie prisidėjo prie šio bendro darbo. Noriu sureaguoti į keletą pastebėjimų. Pirmiausia, dėl rizikos, kad tai gali turėti įtakos regioniniams oro uostams. Mes perfrazuosime 13 straipsnį, leisdami koordinatoriams atsisakyti tvirtinti laiko tarpsnio pardavimą. Tokio tarpsnio, kuris galėtų e, sukelti sunkumų jungiant skrydžius tarp regioninių ir pagrindinių oro uostų. Taip pat galime pagalvoti apie ypatingą salų vaidmenį ir padėtį dėl nuoseklių laiko tarpsnių serijų tai pakeis reguliarumo principą, kuris yra pernelyg platus ir miglotas. Mums reikia tokio teisės akto, kuriame būtų atsižvelgta į daugybę įvairių skirtingų interesų. Aš turiu pasakyti, kad šiandienos diskusijoje buvo iškelta labai įdomių dalykų. Kalbėjome apie lobizmą, apie pastangas apginti konkrečias darbuotojų grupės, taip pat ideologinės mintis. Bet mes negalime pamiršti pagrindinio mūsų vienijančio intereso. Mes turime bandyti rasti kompromisą, nepamirždami savo piliečių. Taigi aš norėčiau paraginti visus paremti laiko tarpsnių teisinę apibriežtį, kuri yra pateikiama šiame pakete. Mums yra reikalingas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima paskirstyti laiko tarpsnius. Ir paskutinė mano pastaba, ponė pirmininkė. Jūs žinote, kad ponas Kalas pripažįsta, kad labai drąsių argumentų čia yra pateikiama. Ir aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į parlamento balsavimo rezultatus. Komitete mes pritarėme dviem iš trijų pranešimų. Ir būtų labai liūdna, jeigu nebūtų gerbiami Europos parlamento nariai toks, tokia pagarba buvo parodyta balsuojant dėl pasitikėjimo jumis šioje salėje, kai jūs pradėjote darbą Baroso vadovaujamojo komisijoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį ponui Leichtfried. Jis baigs diskusijas. Uh, Ačiū pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Manau, kad Dėl triukšmo dokumento pridurti gal nėra daug ką. Aš džiaugiuosi, kad nėra man reikalo daug kalbėti ir kad visi pritarė tam, kad reikia saugoti žmonių gyvenančių aplink oro uostus ir paliai lėktuvo atskridimo uh, kelius, kad reikia apsaugoti jų sveikatą, galvoti apie jų gyvenimo kokybę. Komisarė, jūsų politika ir ponai Cezarė Vandalen, tai, kurie nori dirbti tą kryptim, iš tikrųjų uh, pasisako už neoliberalistinį požiūrį, kuris atvedė mus į šią finansinę krizę, kas kainuoja žmonėms jų darbo vietas, socialinės garantijas, saugumą, pajamas. Jiems jau gana tokio, to, jeigu toliau ateityje tai bus, tai galvojant apie, pavyzdžiui, avialinės ar oro uostus, tai didžiausias oro uostas primetinės savo sąlygas kitiems oro uostams. Pavyzdžiui, jeigu yra keliolika centimetrų sniego viskas uždaroma. Tai e, žmonės į čia atvažiavo tūkstančius kilometrų, kad dalyvautų protesto demonstracijų. Aš manau, kad tai turi būti e, e, laikom, tai tikrai neturi būti laikoma kaip kažkokie nereikšmingi rinkėjai. Iš tikrųjų, tai yra reikšmingi rinkėjai ir jų balsas turi būti išgirtas. Ir aš tikiuosi, kad rytoj, kai bus balsuojama, šis pasiūlymas bus atmestas. Jordan. Ponas Vandalen paprašė žodžio dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. E, tai asmeniškas klausimas. Ponas e, Lachtrik pavadino mane komisaro e, bendrininku, parankiniu ir aš išsakau savo politinės pozicijas šio klausimu, aš pasisakau už liberalizavimą. Visą tai apie ką jūs kalbate, kad žmonės nebeturi, nebeteks darbo ir taip toliau, visa tai yra netiesa. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, iš Šipolio oro uostą viskas sėkmingai vykdoma. Aš atsiriboju nuo to, ką jūs pasakėte. Pirmininkas, tai nėra darbo tvarkos klausimas, tai yra asmeninė nuomonė. Taip, aišku, jūs teisėtai ją išsakėte, tačiau. Um, taip neturėtų būti uh, pagal darbo tvarką. Uh, diskusijos buvo labai karštos, aš noriu padėkoti visiems kolegoms, ypač tiems, kurie e, diskusijose liko nuo pradžios iki pabaigos. Jie daro garbę parlamentui kad dalyvavo visose diskusijose nuo pradžios iki pabaigos, nors diskusijos buvo labai sudėtingos ir karštos. Ačiū komisarui už tai, kad jis atvyko į mūsų posėdį, atsakė į mūsų klausimus. Dabar bendros diskusijos yra baigtos, bus balsuojama rytoj vidudienį. Dabar pereiname prie kito darbo atverkės punkto. Atsisveikiname su komisaru, komisarai keičiasi, kaip matau. Kitas darbo atvarkės punktas yra ponios Podimata parengta rekomendacija dėl tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčių srityje. Vėlgi, tai yra tema sulaukusi didžiulio susidomėjimo mes turime labai ilgą kalbėtojų sąrašą ir iš karto suteiksiu žodį mm, poniai Padimatai. Ane, kaip žinote, turite iš viso šešias minutės. Galite tą laiką paskirstyti kaip norite. Paprastai mm, pradžioje keturios minutės pristatyti.